E, finansinių interesų apsauga, rezultatas grindžiamas, grindžiamas bendros žemės ūkio politikos kontrolės sistemos kūrimas. Pranešėjai žodis. Gerbiamasis pirmininkė, vicepirmininkė Timmermansai, mums reikia veiksmingumo. 40 milijonų uh, sandorių patikrinimas žemės ūkio politikoje kainuoja apie 4 milijardus eurų per metus. BŽP e, tampa vis sudėtingesnis ir e, tokia stebėsena kiekvienais metais kainuoja apie 58 e, milijardus eurų. Dabar skaičiuojama, kad 4 milijardai yra išleidžiami valstybių narių lygių. E, ūkininkams iškyla nesibaigintys popierizmo kalnai. Nacionalinės institucijos įgyvenina labai sudėtingą reglamentavimą ir kontrolės priemonės. E, Suomijos pavyzdys labai aiškiai parodo, kiek nacionalinės institucijos reikalauja kasmet įvairiausių formų. Sudėtos greta viena kitos, tos formos tie dokumentai išsitėsi į 43 ar 33 metrus. Tai tikrai labai ilga linija. Jeigu nesugebėsime susisteminti BŽUP, padaryti jos logiškesnės ir e, jeigu nesumažinsime naštos ūkininkams, nepritrauksime naujų žmonių norinčių ūkininkauti. Bet kalba ne vien tik tai apie žemės ūkį. Sudėtingos taisyklės ir jų kontrolė neišvengiamai reiškia, kad mokesčių mokėtojų pinigai nėra veiksmingai leidžiami. Dar blogiau, kai atsiranda neveiksmingumas atsiranda ir netikrumas dėl tinkamo ES lėšų panaudojimo. Rezultatais grindžiama kontrolė galėtų išspręsti kai kurias tas problemas. Mes sakome, kad visų pirma reikia susitelkti į valstybių narių patikrų kontrolę ir administracinės sistemas, kad galima būtų užtikrinti e, sertifikuojančių įstaigų ir kontroliuojančių įstaigų veiksmingumą ir nuoseklumą. E, patikros vietose turi būti organizuojamas taip, kad ūkininkui netektų e, patirti nacionalinių institucijų, komisijos ar audito įstaigų daugkartinių patikrinimų. Reikia kuo greičiau įdėkti vieno bendro audito schemą, kurios labai ilgai laukiame. Mums reikia kiekvienoje politikos srityje įvardinti geriausias ir blogiausias valstybės narės ir tos, kuriams sekasi geriausiai, galėtų atlikti mažiau patikrų. E, bijamasi dėl dalykų, kurių tikriausiai nereikėtų E, bijoti šioje srityje ir ko gero daug daugiau reikėtų dėmesio skirti geriausios praktikos mainams. Pranešimo svarbiausia tema yra štai kokia. Supaprasimas yra neišvengiamas. Komisija žengia tuo keliu ir tuo keliu turi žengti ir Europos parlamentas. Pranešėjas siekia pasiekti, kad ūkininkai kuo mažiau laiko praleistų prie e, rašomojo stalo, galėtų dirbti laukuose, o mokesčių mokėtojų pinigai būtų leidžiami kuo veiksmingiau. Dėkui, penkias minutės spontaniškų pasisakymų. Pirmoji ponė Novakova. Благодаря, госпожо председател. Аз вярвам, че... Ponas Novakovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad geriausias dalykas būtų tai, kad būtų e, pateikiami rezultatai ir būtų išryškinta, ko mums pavyko pasiekti. Norėčiau padėkoti ponui Sarvama už puikų pranešimą ir manau, kad mes iš jo pranešimo turėtume mm, šio to pasimokyti. Ilgos ir sudėtingos kontrolės nedaug padeda. Todėl yra labai svarbu, e, kad būtų pagreitintos visos įmanomos procedūros. E, tai yra procedūros, kaip yra e, mokamos išmokos ir tie, kurie pasirodo geriau, turėtų būti kontroliuojami mažiau. Reiktų kiek įmanoma mažinti biurokratijos. E, Elektroninės technologijas reiktų panaudoti vietoj popierinių e, anketų. Ir manau, kad tai padėtų pagerinti mūsų darbą ir projektų veiksmingumą. Dėkuoju ponas Kaputo vieną minutę. Dėkuoju ponė pirmininkė buvo įvykdytos dvi BŽUP e, reformos ir po to taisyklės tapo dar sudėtingesnės, dėl to daroma daugiau klaidų. E, taigi BŽUP tarsi, įgyven, tarsi turėtų būti įgyvendinama, tačiau e, mums pavyktų to pasiekti tik tai sumažinus biurokratiją, o jos našta dabar siekia beveik 4 milijardus eurų. Ir komisija e, turėjo ištaisyti nemažai klaidų. Atsiprašau, jūs, e, jūs kalbate per greitai. Taigi komisija turėtų pateikti pasiūlymus, kad, e, kad nebūtų teikiamos neteisingos ataskaitos ir kad tokiu būdu komisija galėtų e, iš anksto pradėti veikti.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

ir reikia pabrėžti, kad buvo parengtas e, labai geras pranešimas. E, todėl norėčiau pasveikinti pranešėją. E, iš viso to, kas paminėta šiame pranešime, nelieka čia daug, daugiau ką pridurti, tačiau norėčiau pakalbėti apie efektyvumą. Efekti, daugiau efektyvumo pasieksime, jeigu išspręsime esminės problemas. 4 milijardus eurų kainuoja kontrolės tai praktiškai sudaro 7 procentus visų lėšų, kurios yra numatytos bendra žemės ūkio politikai. Reiškia, 7 eurai iš 10 yra skiriami kontroliams. Mes turime padaryti viską, kad šitos išlaidos būtų sumažintos, kad būtų sprendžiamos šios problemos, nes žemės ūkis, ūkininkai kenčia dėl to, o biurokratija e, klesti nuo to. E, tokiu būdu užkertamas kelias bet kokiai pažangai. Todėl norėčiau, kad mes paremtume savo ūkininkus, turėtume numatyti inovacijas e, kontrolės sistemose. E, dabar žodis teikiamas komisarui ponui Timmermans. Kol kas be mikrofono. Taip, supapratimas iš tikrųjų leis sumažinti patikrų vietoje skaičių. Paprastesnės taisyklės reiškia, kad lengviau jas įgyvendinti, lengviau dirbti ūkininkams ir lengviau valdžios įstaigoms tikrinti. Filas Hauganas jau pradėjo su paprastinimo darbą, jis yra nema, nemažai pasistumėjęs. Esame gavę iš suinteresuotųjų subjektų daug indėlio kai kurie pokyčiai jau gyvendinti ir komisija per artimiausius kelias mėnesius pateiks ir daugiau pasiūlymų. E, tačiau, kai kalbame apie patikrų skaičių, naujų taisyklių ir nereikia norint tų patikrų skaičių sumažinti. Dabartinės taisyklės jau leidžia tai padaryti ir kai kurios valstybės narės jau pasinaudojo tokiomis galimybėmis. Komisijos tarnybas glaudžiai su jomis bendradarbiauja, užtikrinant, kad e, tos paprastinimo sąlygos bus įgyvendintos. Iš tikrųjų, reikia supaprastinti, tačiau tuo pat metu reikia užtikrinti, kad valstybių narių lėšos nebus švaistamos. Mm. Valstybės narės turi priimti teisės aktus, kurie sumažintų e, naštą ūkininkams. Prisiminkime, kad tik tai 4 e, procentai kontrolės kyla iš bendrųjų Europos taisyklių. E, dauguma kontrolės priemonių yra atliekama valstybių narių. Žinoma, ūkininkui nėra didelio skirtumo, ar ta patikra uh, E, remiasi sąjungos ar jo pačio valstybės taisyklėmis. Jis suinteresuotas, kad tokių patikrų būtų mažiau, kad biurokratijos būtų mažiau. Mes manome, kad valstybės narės galėtų grupuoti savo kontrolės priemonės, e, derinti jas su BŽUP kontrolės reikalavimais. Kaip minėjau, kontrolė yra ir toliau bus būtina. ES teisės aktuose yra iškeltos tam tikros sąlygos išmokėti paramai ir būtina tada žiūrėti, kad ta sąlyga yra įgyvendinama. E, kuo daugiau ir kuo sudėtingesni reikalavimai, e, tuo daugiau kontrolės mokesčių mokėtojai turi žinoti, kad ES lėšos leidžiamas pagal taisyklės. Todėl nepriimsime bet kokio pasiūlymo, kuris pakirstų tvarkingą ES biudžeto panaudojimą. Na ir pagaliau turime savęs paklausti, ar 2 procentų klaidų lygis pats savaime yra tinkamas E, įgyvendinant BŽUP ir užtikrinant tinkamą kaimo plėtrą. Čia mes turime pagalvoti ir apie kontrolės sąnaudas ir naudą. To proporcija. Jeigu to nepadarysime, tai reikš praleistą galimybę. BŽUP yra viena iš svarbesnių ES politikos ryčių. Turime užtikrinti, kad ji būtų kuo veiksmingesnė ir išlaikytų paramą, paramą ir piliečių, ir ūkininkų. Labai noriu padėkoti ponui Sarvama už jo pranešimą. Tai bus dar vienas indėlis į vykstančią diskusiją dėl BŽUP supaprastimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariui, baigiame diskusiją, dėl pranešimo balsuosime rytoj.